Welkom iedereen. Eh. Labą dieną visiems. Sveikinuosi su auditorumų atstovais, taip pat su komisijos atstovai, tikiuosi teisingai ištariau, Georgian Quinn, jūsų pavardė. Kai ką turime bendra tarpusavyje, kadangi esame kilę iš valstybių, kurios šiuo metu abi neturi vyriausybės. Nežinau, ar tai mūsų pranašumas ar trūkumas labiau. Bent jau savo šalies atveju galiu pasakyti, kad e, bent jau pirmininkavimo laikotarpį tas pasitarnavo. Dabar imame svarbios užduoties, kalbėsime apie ir jūsų atsakomybės sritį, apie biudžeto įvykdymą. Jau esame diskutavę su jumis ir anksčiau labai konstruktyviai. Ir taip pat džiaugiuosi, kad e, pas mus vieši Haraldas Novakas iš audito rūmų. Galbūt jį paprašysiu pirmiausia tarti vadinį žodį, pateikti audito rūmų pastabas. Vėliau e, pranešėjas galės užduoti ir savo papildomus klausimus. Ir tikiuosi, kad taip pat ir kiti kolegos dar atvyks į posėdį popietės eigoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, ponė Gegan Kvin. Norėčiau pasveikinti su jumis airiškai, ponios ir ponai. Trečiąjį kartą ir tikriausiai paskutinį kartą pristatysime auditorumų išvadas mokslinių tyrimų, inovacijų visuomenės, kitose srityse, das rėmuose. Taip yra dėl to, kad esu atsakingas už sanglaudos fondus ir apie juos atsiskaitysiu kitą kartą. ES lėšos šiuose politikos srityse sudarė 8,9 milijardo eurų 2009 metais, tai sudaro maždaug 7,5 procento nuo visų ES išlaidų 9 metais. Penktasis mūsų metinės ataskaitos skirsnis daugiausia ir kalba apie išlaidas mokslinio tyrimų srityje. Visoje politikos srityje maždaug 70 procentų išlaidų būtent yra skiriama mokslinio tyrimų projektams per daugiametę mokslinio tyrimų programą. Kadangi yra daugiau nei 12 tūkstančių naudos gavėjų, 250 stambiausių naudos gavėjų gauna 50 procentų visų ES lėšų mokslinio, mokslinio tyrimų srityje. Kita svarbi išlaidų kategorija yra skiriama energetikai ir transporto projektams pagal e, transeuropinių Europos tinklų programą. Dauguma šios dauguma šios politikos išlaidų yra reguliuojama tiesiogiai komisijos, tačiau vis didesnį vaidmenį atlieka vykdomosios agentūros ir bendros įmonės. Dauguma tokių mokėjimų ir buvo ištirta e, auditorumų, gyvendinant programas, ypatingai tarpiniai ir galutiniai F, finan, finansinės šeštosios mokslinio tyrimų programos e, projektai ir septintosios programos projektai. Išlaidų teisingumas ir sklandumas e, mokslinio tyrimų srityje yra susijęs ir su tuo, kad naudos gavėjai teikia savo ataskaitas komisijai ir klaidos yra surandamos ir ištaisomos komisijos. 2009 metais audito rūmai 150 mokėjimų patikrino ir įvertino kontrolės sistemas mokėjimams mokslinio tyrimų srityje, įvertino ir ekspost komisijos e, vertinimo analizę. Taigi kokios mūsų bendros išvados? 2009 metų audito rezultatai patvirtina, kad iš principo rezultatai sutampa su ankstesnių dviejų metų rezultatais. Audito rūmai įvertino, kad e, tikėtina paklaidų, tikėtinas paklaidų lygis yra nuo, iki, nuo 2 iki 5 procentų ir arčiau yra 2 procentų negu kad 5 audito rūmai nustatė, kad 26 arba 24 procentai sandorių buvo susijęs su paklaidomis, klaidomis 22, 23 atvejais. Tai buvo susijęs su galutiniais mokėjimais mokslinio tyrimų projektuose per 6-7 pagrindų programas. Priežiūros ir kontrolės e, sistemose komisija iš dalies e, yra veiksminga, siekdama užtikrinti mokėjimų tikslingumą, tikslumą. tikslumą Audito rūmai, kaip ir praeitais metais, pripažįsta komisijos pastangas sustiprinti kontrolės sistemas ir supaprastinti mokėjimų sistemas. Dėl to matyt ir klaidų lygis per pastarus dviejus metus e, mažėjo, tačiau tai nereiškia, kad tokia tendencija vyraus ir septintojoje pagrindų programoje ir vėlesnėse programuose naudos gavėjų ex ante patikrinimas pagal atitinkamą metodiką devintaisiais metais jau savaime e, gali būti laikomas kaip tam tikra rizika. Ir galėčiau dabar plačiau paaiškinti padarytas išvadas. Pagrindinis klaidų šaltinis ir toliau yra netiesioginių kaštų kompensavimas. Kaip ir 2008 metais dauguma tų klaidų buvo susijusios su tarpiniais ir galutiniais mokėjimais naudos, e, naudos gavėjams sutartyse pagal šeštąją pagrindų programą. Audito rūmai septintosios programos projektuose surado panašias klaidas kaip ir šeštosios programos projektuose. Audito rūmai išanalizavo kontrolės sistemas ir nustatė, kad pirmiausia, ex ante patikrinimai veikia sklandžiai su keliomis išlygomis, tačiau tie patikrinimai ne visuomet suranda visas klaidas ir dėl to reikalingi papildomi patikrinimai. Audito sertifikatuose nebuvo pateikiama, pateikiamas atitinkamas patikinimas. 43 procentai tų sertifikatų pažymų buvo su klaidomis. Komisija bando supaprastinti audito sertifikavimo sistemą septintoje programoje, numatyta, numatydama ex ante naudos gavėjų kašto skaičiavimo metodikų patikrinimą, tačiau audito rūmai nustatė, kad sistema yra labai lėta lietai įsibėgėja, gegužės pabaigoje tik tai 25 iš 650 gavo eksante kaštų nustatymo metodikos vertinimą. Stambus naudos gavėjai mieliau e, renkasi netaikyti tos sistemos, nes teigia, kad tai netitinka bendrų apskaitos standartų mokslinių tyrimų taikomų mokslinio tyrimų organizacijose. Taigi, kaip jau sakiau anksčiau, į, į šį aspektą reikia atsižvelgti, nes kartu su atitinkamais reikalavimais pagal 7 pagrindų programą gali padidėti išlaidų paklaidų rizika, lyginant su šeštąją programą. Audito rūmai nustatė ir pozityvių poslinkių įgyvendinant šeštąją programą, ypatingai įgyvendinant ekspost audito strategiją buvo ištirti, ištirtas atitinkamas skaičius auditų ir bandoma buvo parengti tokį suderintą nuoseklų požiūrį. Dabar finansinės korekcijos ir kompensacijos, dėl jų padidėjo kaštų lygis, tačiau išaugo ir nesusigražintų skolų suma. 2009 metais e, komisija pradėjo taikyti nuobaudų mechanizmą, kuri yra numatyta pagal šeštąją pagrindų programą. Audito rūmai nustatė, kad metinės veiklos ataskaitos ir direkt, generalinių direktoratų ataskaitos mokslinio tyrimų ir transporto srityse pozityviai įvertino finansinės ataskaitas. Na ir galiausiai pateiksiu rekomendacijas. Norėčiau pa padrasinti komisiją ir toliau imtis pastangų ir nuosekliai taikyti veiksmingą kontrolės sistemą tam, kad e, sertifikuojantis auditoriai žinotų, kokie yra tinkamumo kriterijai, peržiūrėdami sertifikavimo sistemos veikimą ir taip pat naudos gavėjų kašto nustatymo metodiką, kad būtų sumažintos e, nesusigražintos sumos ir kad būtų pritaikytos reikiamos nuobaudos. Audito rūmai mano, kad reikia toliau supaprastinti mokslinio tyrimų finansavimo taisyklės ir audito rūmai sveikina komisijos veiksmus šioje srityje. Norėčiau pažymėti, kad taisyklių supaprastinimas ir paaiškinimas yra labai svarbu, ne tik užtikrinant išlaidų teisingumą, bet tai yra būtina siekiant ES politikos tikslų. Ačiū uždėmesi. Dank u wel voor deze mooie samenvatting van jullie bevindingen. Dėkoju už gerą jūsų įvertinimo rezumi. Žodis komisijos nariai. Ponas Tas, vicepirmininkai, gerbėmiai komiteto nariai, daktarė Novakai, kolegos. Kaip komisarė atsakingai už mokslo tyrimus inovacijas ir technologijų plėtrą, tai mano pirmieji klausimai Ir turiu pasakyti, kad svarbiausias tikslas mums yra užtikrinti, kad e, lėšas būtų tinkamai leidžiamos. E, čia susirinkome, kad pakalbėtume apie audito rūmų ataskaitą dėl 2009 metų ir atsakytume į komiteto narių klausimus. Turiu pasakyti, kad tarp komisijos ir audito rūmų esminių skirtumų požiūrėje nėra. Aš manau, kad atlikta analizė pademonstravo nuoseklius rezultatus Aš manau, kad tie pasiekti rezultatai, kuriuos pripažino auditorumai savo ataskaitoje ir šiandien čia pristatė ponas Novakas, buvo neblogi. Klaidų lygis per pastarosius kelis metus nuosekliai mažėjo. Nors e, auditorumai pripažįsta, kad per pastarosius metus daryta pažanga, vis dar išlieka tam tikrų trūkumų. Jie yra susiję su audito sertifikatų patikimumu, su e, paramos gavėjų e, išlaidų lygių, tame tarpe asmeninių išlaidų lygių ir kai kuriais kitais dalykais. Kai kalbame apie audito sertifikatų patikimumą, tai turime pasakyti, kad tai pasakytina apie šeštąją pagrindų programą. Jūs žinote, pagal septintąją programą tokių sertifikatų skaičius labai sumažėjo, kad sumažėtų administracinė našta paramos gavėjams. E, vis tik tiek, e, vis tiek buvo imtasi keletos priemonių tokių sertifikatų kokybei pagerinti. E, Auditorumai taip pat kalb, kalba savo ataskaitoje apie metodologijas, kuriomis apskaičiuojamos išlaidos. Tai taip pat atitinka ir jūsų komiteto reikalavimus pripažinti uh, tokio apskaičiavimo metodikas, kurios atitiktų bendrai vyraujančias verslo praktikas. Komisija, reaguodama prieimė trumpalaikės supaprasinimo priemonės, kurios leidžia taikyti e, vidutinės e, išlaidų metodologijas ir kurios remiasi e, faktinėmis išlaidomis, kurios yra atspindėtos asmeninėse sąskaitose. Audito rūmai taip pat sako, kad neteisėtai išmokėtos sumos vis labiau yra susigražinamos 2009 metais. Tačiau tokie susigražinimai išlieka iššūkiu. Tais atvejais, kada jie skaičiuojami ekstrapoliuojant tas išlaidas. E, mes manome, kad priemonės, kurių ėmėmės, šį procesą supaprastins ir paspartins. Mes atsižvelgėme į rekomendacijas, kurios yra pateikiamas audito rūmų metinėje ataskaitoje. Dabar keletą žodžių apie tinkamą finansų valdymą ir tam tikrą pusiausvyrą tarp pasitikėjimo ir kontrolės Per pastarusius metus mes įvedėme griežtą kontrolės uh, politiką, siekdami pasiekti 2 procentų uh, klaidų lygį, kuris e, yra uh, reikšmingų klaidų lygio riba. Tačiau, tarp kitų dalykų, mūsų tokie žingsniai privedė ir prie tam tikrų skundų iš paramos gavėjų, kad mūsų reikalavimai yra pernelyg biurokratiški. Todėl ėmėmės žingsnį supaprastinti mokslo tyrimų finansavimą. Kaip audito rūmų ataskaitoje ir šiandien pono Novoko buvo pasakyta, supaprastintos taisyklės yra geriausias būdas siekti mažesnio klaidų lygio ir e, patrauklesnio finansavimo šiai sričiai. Neužilgo po to, kai tapau komisijos nare, komisija pateikė savo pasiūlymus, kaip reikia supaprastinti mokslo tyrimų pagrindų programos įgyvendinimą. Tai buvo taikoma dabartiniai programai. Ir šie pasiūlymai vakar buvo įgyvendinti komisijos. Buvo priimti sprendimai dėl asmeninių išlaidų e, supaprastinimo ir fiksuotų išmokų e, vidutinėms ir smulkioms įmonėms. Šios priemonės atitinka Kavalijo pranešimą dėl supaprastinimo, kurį priėmė parlamentas lapkričio 11 dieną. Mes busime pasirengę pateikti daugiau supaprastintų procedūrų kitoje pagrindų programoje, remdamiesi e, pokyčiais e, finansų reglamente ir atsižvelgdami į kavalio pranešimo rekomendacijas. Mums čia reikės kitų institucijų paramos, tame tarpe ir parlamento. Radikalus busimųjų programų supaprastinimas remiasi e, paprastesnėmis ir aiškesnėmis finansų taisyklėmis. Bet tuo pat metu mes turime pripažinti, kad dabar egzistuojančios labiau sudėtingos taisyklės dar bus taikomas keletą metų. E, jos tikriausiai bus taikomas iki 2017 metų ir dar toliau. Kai kurios iš priimtų priemonių gali sumažinti klaidų skaičių, kitos Pavyzdžiui, kai kalbama apie ex ante kontrolės panaikinimą, tokių klaidų skaičių gali e, padidinti. Ar tai reiškia, kad turime įvesti septintoje programoje tokią pačią kontrolės strategiją kaip šeštoje? Ir ar dėl to padidės mūsų programos patrauklumas? Mes vis dar galėsime patraukti pačius geriausius mokslininkus iš viso pasaulio bei verslą, e, siekdami kurti daujas darbo vietas ir ekonomikos augimą. Mes šias priemonės svarstame ir džiaugiuosi, kad Europos parlamento rezoliucija dėl mokslo tyrimo programų supaprastinimo numato, kad bus atsižvelgiamai toleruotina rizikos mm, E, e, toleruotinos rizikos klaidų lygį. Tai leis susitelkti labiau ties rizika e, paremtais auditais vietoj to, kad būtų daromos korekcijos daugumoje mokslo tyrimų išlaidų. Tokios savokos įvedimas nereiškia, kad jeigu klaidos bus E, surandomas, e, nieko dėl to nebus daroma. Toliau e, bus laikomasi principo, kad tokias klaidas reikės taisyti. Ir ateities programuose, nors ir bus suprastintas, uh, uh, suprastintas reglamentas ir kitos taisyklės, mes vis tiek sieksime neviršyti 2 procentų toleruotinos klaidos ribos. Pirmininkas, dėkoju. Dabar suteiksime žodį ponui Hatsimarkakiui, o paskui siūlau e, taikyti e, klausimų atsakymų procedūrą, e, kai po keletos klausimų komisijos narė turės iš karto atsakyti. Dėkoju. Komisijos nariai už taip pat ir pateiktus atsakymus raštus, raštu. Jau iš jų galima buvo nemažai informacijos gauti. Ir sutinku su pagrindinė reiškiama kritika, bet dialogo metu tiesiog akcentuosiu kelis svarbiausius dalykus. Viena vertus e, lėšų susigražinimas Klausimas yra, kodėl tas praga, tos lėšos, dėl kurių buvo sulaukta kritikos, nebuvo susigražintos ir jų suma tik didėjo, tai klaidos nebuvo ištaisytos. Ir taip pat dar vėliau kalbėsiu ir apie mokėjimų kitas susijusias detalės. Audito rūmai nutarė, kad uh, Eksantė kontrolės mechanizmai veikia nepriekaištingai. Viskas gerai, taigi galima su to tik pasveikinti jūs. Ta dalis audito skamba tikrai gerai. Viskas vyksta puikiai, taip pat ir generaliniuose jūsų kūriamuose direktoratuose ir tas pats pasakytina apie mokėjimus. Tačiau, kai kalba pasisuka apie ekspost kontrolę, jau išvelgiama trūkumų ir per pastarosius keliarius metus tų trūkumų vis daugiau darėsi. Be abejo, galbūt iš dalies dėl to, kad vis daugiau FP6 projektų um, eina į pabaigą ir kai dėjo dar papildomai. Bet tos spragos iš tikrųjų atsiranda dėl to, kad tikrinama yra per vėlai, per daug laiko jau būna uh, praėję, nes e, didesnė tam tuomet ir tikimybė, kad e, nebus galima jau susigražinti tų lėšų. Taigi klausimas, kaip ketinate elgtis, kad šią klaidą ištaisytumėte ir kaip užtikrinsite, kad, kad kontrolė būtų vykdoma iš karto vos tik užbaigus kokį nors projektą. Dar tuo pačiu paklausiu dėl supaprastinimo. Labai džiugu, kad jūs, gerbiama komisijos narė, diskutuojate su parlamentu ir kavalio pranešime yra tas pažymėta. Apie supaprastinimą kalbėjomės su visais komisijos nariais klausimų metu. Tai yra skambus žodis, visiems atrodo, kad reikia paprastinti, bet realiai tai įgyvendinti tampa sudėtinga. Aišku, galbūt parlamentarai reikalauja sudėtingų dalykų, bet visgi valstybės narės mėgsta tikrai labai slėptis už komplikuotų mechanizmų ir agentūros, be kita ko, yra atsakingos už mokslinius tyrimus, neretai džiugauja dėl to, kad jos vienintelės supranta tas taisyklės ir jas perpranta. Eiliniam žmogui jos yra labai sudėtingos. Džiaugiuosi dėl to, kad Karvalio pranešime nurodyta teisinga kryptis, tačiau ką jūs, ponia komisija, komisijos narė, ketinate daryti, kad būtų pagaliau vadovaujamasi tomis, kad ir sudėtingomis um, taisyklėmis. Nekalbame apie jokius naujus mechanizmus ar priemonės. Tiesiog kalbame apie integravimą vadinamąjį nes e, tų rodiklių dalykų yra labai daug, bet e, apie šią sritį galbūt itre komitete, mokslinio tyrimų komitete plačiau kalbėsime. Dėl Dėl fiksuoto dydžio sumų iškilo problemų ir taip pat ir kainodara to neišspręs, bet bent jau galima galvoti apie esminį supaprastinimą visų procedūrų. Aš suprantu jūsų požiūrį. Sakote, 2 procentai. Vadinasi, reikia imtis labai rimtų priemonių, kad nebūtų viršėmi tie 2 procentai. Buvau pats asmeniškai atvykęs to įsitikinti, dalyvavau kontrolės metu ir iš tiesų mačiau, kad tikrinamieji yra tiesiog erzinami, išvedami iš kantrybės ir tikrai dėl to nemėgsta um, tų patikrinimų. bet reikia visgi paisant tos 2 procentų um, ribos galvoti ir apie tai, kad e, kontrolė neturėtų, pažiūrėjau, atbaidyti nuo to, kad būtų imtasi kokio nors FP7 projekto, kad jis būtų siūlomas. Norėčiau jūsų paklausti ir to, kodėl nenorite jau dabar kreipti daugiau dėmesio į itin didelės rizikos sritis nes tada galėtume jau iš anksto atmesti pačius rizikingiausius atvejus. Ir šis komitetas, tą esu jau jums ir anksčiau sakęs, išvelgia problemų, jeigu kalbama būtų apie tos toleruotinos e, rizikos dydžio didinimą. Mokslinių tyrimų srityje galbūt ir įtikinamiau tai skamba, kadangi ta jūsų kūruojamas rytis yra sunkiau apčiopiama ir sanglaudos priemonių kontekste svarbi, bet nepaisant to, visgi pasakykite, kodėl ir praeitįje nesijėmėte rimtesnių kontrolės priemonių aukštos rizikos srityje. Dėl pačių mokėjimų tvarkos. Kol kas numatyta, jog pareiškėjai, prašantis e, lėšų, neretai tik po metų jas gauna. Ir jeigu tai yra, tarkime, maža ar vidutinė e, įmonė ar kokia nors nedidelė mokslinių tyrimų įstaiga, jis susiduria su nemažomis problemomis dėl tokio vėlavimo. Tai kaip ketinate pagerinti mokėjimų tvarką, nes e, vidutinio laikotarpio e, mokėjimai yra avansai mokami nebuvo taip smarkiai kritikuoti auditorumų. Vadinasi, reikia dar ištaisyti ir likusią spragą. Ir paskutinė mano pastaba bendresnio pobūdžio. ES mokslinių tyrimų programa FP7 5, apima 55 milijar, milijonus eurų manyčiau, tai ko gero didžiausias mokslinių tyrimų projektas pasaulyje. Ir turiu pasakyti, kad man sunku mokesčių mokėtojui, mano rinkėjui pagrysti, ką tie pinigai duoda, realiai kokios naudos. Šitokia didžiulė paramos mašina, mechanizmas sukurtas. Ir matome daug paramos gavėjų, kurie vadina save sistemos dalimis ir nuolat teikia paraiškas dėl dotacijų, kai, kai iš tiesų paskolą suteikti būtų daug naudingiau. Europos mokslinių tyrimų taryba yra puikia institucija, čia be abejo negalime kalbėti apie paskolas, turime teikti dotacijas, bet e, kitais atvejais išvelgčiau didžiulę problemą. Ir gal trumpai tiesiog, keliais štrichais nusakykite, kaip pagerinti situaciją, kaip visą tai pagrysti mokesčių mokėtojui. Tikrai nekalbame apie projektą žmogus e, minulyje, mes kalbame tiesiog apie e, nedidelius. E, mažesnio masto mokslinių tyrimų projektus. Ik heb twee woordmeldingen. Ik heb uh, mevrouw Ivanova en meneer Fjell. Du kolegos nori, pas, nori pasakyti Ivanova, Fjellner, Odi, daugiau negu du. Ajala Zender taip pat. Ar dar yra norinčių? Po to suteiksiu uh, dar jums galimybę atsakyti klausimus. Prašau dabar. Bandysiu, kuo galima išsamiau aptarti klausimus ir per dėm ilgai nekalbėti. Dėl sugražinamų lėšų. Nesusigražintos skolos 9 metais trigubai išaugo, lėšos trigubai išaugo, bet taip yra dėl to, kad yra įdėkta nauja audito strategija, kuri veikia nuo 7 metų. Taigi audito strategija leido mums nustatyti kur kas platesnių mastų susigražintinas skolas, negu kad buvo anksčiau. Dėl šeštosios pagrindų programos sumos, kurias reikėjo susigražinti, galiojo iki dešimtųjų metų ir auditas baigėsi, dabar jau vyksta susigražinimas. Dauguma šeštosios programos susigražintinų lėšų turėtų uh, vykti 11 metais, auditas baigsis dar 12 metais. Tris skaičius norėčiau pateikti. Tos sutartys, kurias tvarkė mokslinio tyrimų generalinis direktoratas iki 8 metų pabaigos, 30 procentų lėšų buvo susigražinta, tai 55 procentais daugiau nei 9 metais, 68,5 procentai pasiekta 10 metais, taigi tendencija yra teisinga Ir aš manau, kad tai yra svarbiausias dalykas. Mums labai svarbu, kad jūs suvoktumėte, jog mes bandome ir toliau susigražinti, kuo galima daugiau lėsų, ne, lėšų, nes anksčiau, kai dirbau audito rūmose, kas kart, kaip tardavome metinės ataskaitas, visuomet susigražintinos sumos būdavo didžiausia problema auditorumams. Dėl supaprastinimo. Viena didžiausių problemų kuri yra keliama, kai tapau komisare. Problema, kurią kelia ir mokslininkai, ir moksl, mokslo institutai, ir verslo atstovai yra supaprastinimas. Jie visi teigia, kad mokslinio tyrimų pagrindų programa yra sudėtinga, biurokratiška ir administracinė prasme labai kompleksiška. Dėl to daug mokslo institutų ir įmonių gerais ekonominiais laikais sąmoningai priemė sprendimą neprašyti finansavimo iš pagrindų programos dėl viso to jos kompleksiškumo ir sudėtingumo. Ir tai, aišku, yra labai liūdnas biurokratijos pavyzdys komisijoje. Būtent tą problemą aš turiu išspręsti ir aš manau, kad jūs irgi tai pripažinote savo pasisakymuose, kad reikalinga atlikti praktinių dalykų ir dalį mes jų esame atlikę. Uh, Kalbant apie e, supaprastinimą kitoje pagrindų programoje, nors pirmiausia, aišku, turėčiau paminėti finansinio reglamento peržiūrą, tai jau yra ne komisijos, o jūsų prerogatyva parlamente, taryboje, tai aš manau iš principo supaprastins procedūrą iš ra, ir aš raginčiau jūs, kuo galima greičiau surenkti diskusiją šią temą ir išspręsti tą problemą, kuo galima greičiau. Dabar perinant prie kitos pagrindų programos, galbūt aš galėčiau trumpai jūs supažindinti su tuo, kokius sprendimus priėmėme. Pirmiausia, nusprendėme parengti bendrą, bendrą strateginį pagrindą, kur yra bendros taisyklės, strategijos, informacinių technologijų sistemos, nepriklausomai nuo finansavimo priemonės. Taigi bandysime supaprastinti sudėtingą įvairių finansavimo metodų ir lygių sistemą. Taip pat bendri apskaitos standartai dalyvių, įskaitant ir personalo kaštus. Taip pat tos fiksuotos sumos, kas irgi yra įmanoma, finansavimas pagal rezultatus irgi mokslininkų yra vertinamas labai svarbiai. Ir aišku, tai nėra galbūt e, sprendimas, visų, problem, visų problemų išsprendimas, bet mes bandysime nustatyti, ar konkrečiais pavieniais atvejais būtų galima taikyti tokį požiūrį, pažiūrėjau, esant nedideliems projektams. Problema ta, kad labai sudėtinga ex ante nustatyti tikslius kaštus, kurie bus patiriami projektuose ir įvertinti, ar projektai, buv, ar rezultatų buvo pasiekta. Taigi iš principo reikia iš patobulinti e, kaštų kompensavimo sistemą dėl toleruotinos klaidų rizikos. Aš suprantu, kad dabar vyksta daug diskusijų apie, šiame komitete apie e, šį aspektą. Nėra teisinga teikti, kad e, dabar daugiausia dėmesio skirsime aukštos rizikos ir stambiems projektams ir kad anksčiau apie tai nekalbėjome. Uh, Bet tam, kad būtų pasiektas 2 procentų klaidos lygis, reikia grįžti prie nedidelių naudos gavėjų. Ir mes manome, kad bus kur kas naudingiau, jeigu mes galėsime savo pastangas, personalą, išteklius sutelkti ties tikrai labai stambiais projektais. Mes manome, kad tai yra labai svarbu, ypatingai dėl to, kad mokslininkai nuolatos mums teigia, kad tai yra didžiulė našta, dėl to mokslininkams, pramonės įmonėms sudėtinga dalyvauti pagrindų programos projektuose. Dėl laikotarpių vieneri metai nacionalinėse sistemose mažiau nei vieneriems metams yra suteikiamos dotacijos, tik tai, kai yra nedaugiau nei viena institucija, kai yra daug partnerių e, veikiančių viena, vienoje, viename projekte. Tuomet, aišku, yra kitaip. Ir Vokietijos mokslinio tyrimų taryba projektuose, kur yra daug partnerių, irgi numato daugiau nei vienerių metų laikotarpį, kai yra pateikiamas pirminis pasiūlymas ir iki kol yra pasirašomas e, kontraktas. Ir sveikatos e, mokslinių tyrimų projektuose tas laikotarpis yra dar ilgesnis iki dviejų metų. Dabar kalbant apie septintąją pagrindų programą ir ko, kokia yra jos vertė mok, mokesčių mokėtojams. Tai yra labai rūpimas klausimas pastaruoju metu, ypatingai dabar, kai yra tokia taupimo politika ir valstybės narės priima labai žiaurius, svarbius ekonominius sprendimus, kurios turi didelės įtakos piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Taigi, ko pasiekėme rizikos pasidalimo finansavimo priemonė. Mums, mums teigia, kad rezultatai yra didžiuliai ES. Tačiau tol, kol nebuvo, atlikta tarp, nebuvo atliktas tarpinis vertinimas, tol negavome konkrečių skaičių, kurių labai reikėjo. Ir tie skaičiai parodė, kad už kiekvieną eurą, investuotą eurą, į šią priemonę gauname 40 eurų gražos. Tai yra milžiniška gera investicija ir reikia toliau naudotis šią galimybę ateityje. Per Excellence programą irgi graža yra dar didesnė. Žinome, kad e, tam tikri laureatai gauna stipendijas iš, to, iš tos finansavimo priemonės. Taigi nauda iš tiesų yra nemenka. Ir kadangi laiko nėra daug, tai gal tam kartui tiek būtų. Po to prie tų klausimų grįšime. Dėkuoju, ponė Ivanova. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ponė komisarė, kad atvykote pas mus šiandieną. Man regis, kad gera naujiena, kurią išgirdome iš audito rūmų apie klaidų lygio sumažėjimą mm, yra gerai nuteikia, mm, nuteikianti. Tačiau susigražintų lėšų kiekis vis dar kelia nerimą. E, ir pranešėjas tai akcentavo 2007-2008 metais buvo susigražinta 58 mm, procentai, o 2009 tik tai 47 procentų. Kokiu priemoniu ketina komisija imtis, kad padėtis pagerėtų? Viename iš e, atsakymų raštų jūs kalbate apie e, fiksuotų išmokų korekcijas ir taip pat e, minite susigražinimo orderius pasauliniu mastu. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip e, jūs ketinate stengti susigražinti netinkamai deklaruotas išlaidas ir kodėl 2009 e, metais e, susigražintų lėšų procentas sumažėjo iki 47 procentų. 2010-aisiais atrodo vėl tas procentas kyla, bet gal paaiškintumėte, kas įvyko 9-aisiais metais. Ir aš turiu taip pat Taip pat klausimą apie smulkės ir vidutinės įmonės. Ką komisija ketina daryti, siekdama pagerinti tų įmonių prieigą prie septintosios pagrindų programos ir ar komisija rengia kokias nors programas, kurios padėtų vidutinėms smulkioms įmonėms tą prieigą gauti. Dėkuoju, ponia Ajala Sender. Ačiū, Pone pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už visą mums šiandien pateiktą informaciją, taip pat ir už iš anksto pateiktus atsakymus raštu, bet ir už tai, ką šiandien išgirdome. Be abejo, situacija sudėtinga, ypač kalbant apie terminus skirtingus valstybėse narėse. Narys, valstybėse narėse. Ir neretai kalbame, kad reikia pažvelgti į tai, kaip viskas vyksta mūsų šalise, mūsų valstybėse narėse, kai yra bandoma gauti paskolas, bet iš esmės stengiamės problemą spręsti ir turėčiau tik vieną klausimą. Komisija pateikė palyginimą moks, tarp mokslinių tyrimų centrų, kurie administruoja lėšas vienerius ar dviejus metus iki tol, kol pateikiama paraiška ar pinigai ir klausimas, ar yra kokia nors geroji praktika numatyta ir koks nors būdas pritaikyti finansavimo mechanizmus. Būtų gerai, kad būtų pasinaudota ES sukaupta patirtimi, kuri neretai yra labai gerai vertinama. Gal galima būtų pasistengti išnaudoti visus kontrolės E, ir kitų įstaigų pajėgumus tinkamai. Ir tokiu būdu sukaupti dar daugiau patirties šioje srityje. Kitas dalykas, iki šiol nebuvo numatyta jokia rimtesnė sistema susigražinimui ir nebuvo įmanoma patikrinti, kokiu būdu įmanoma susigražinimas. Dabar štai veikia sistema ir ji buvo nuolatos tobulinama. Ji buvo kaip įspėjamasis signalas tinkamiau panaudoti lėšas, bet taip pat įtrauktas ir tas susigražinimo aspektas, kurio anksčiau nebuvo. Aš manau, tai gera žinia, kadangi mes ir komisija dabar sukūrėme mechanizmą mokslinių tyrimų srityje, leidžiantį susigražinti mokesčių mokėtojų pinigus. Dėkuoju. Nefjela. Ponas Fielner paklaus. Na, iš tikrųjų, į klausimą apie laikotarpį iki e, granto gavimo jau buvo atsakyta. Ponas Audy. Ačiū, ponė pirmininkė. ES yra mokslinio tyrimų bendruomenė, geriausia pasaulyje, viena geriausia pasaulyje. Ir tarp ES ir mokslininkų, ES institucijų ir mokslininkų yra užmėgsti geri santykiai. Ir kai buvo jūsų klausimai, jūs tuo met pažadėjote, kad bus supaprastinta sistema, toks buvo jūsų pažadas. Ir tikiuosi, kad esate atsakingas asmuo ir darote tai, ką pažadate. Taigi džiaugiuosi, kad ėmėtės to supaprastinimo darbo. Kitas dalykas yra e, toleruotinas, toleruotinas klaido, klaidų rizika aš manau, kad pirmiausia reikia daryti skirtumą tarp toleruotinos rizikos dydžio. Tai yra Europos komisijos valdymo savoka, atsižvelgiant į valdymo metodus, teikiant duomenis audito rūm, rūmams. Ir į tuos e, kriterijus įeina ir uh, materi... reikšmingumo kriterijus ir nustatant tą toleruotiną klaidų riziką. Apie tai mes diskutavome ir manome, kad svarbu surasti sprendimą ateičiai. Ir Europos komisijai reikia taip pat atsižvelgti ir tai, kas buvo anksčiau praeitie, kokios buvo problemos e, santykiuose tarp Europos komisijos ir mokslininkų bendruomenės. Na ir kalbant apie tolesnės finansinės perspektyvas, apie tai irgi bus e, tose diskusijose kalbama ir kokia jūsų manimų yra valstybių narių pozicija bandant uh, mokslinius tyrimus perkelti į europinį lygmenį. Kaip ta sistema galėtų veikti, kad e, įtra, įtraukus e, tas bendru, ar būtų galima mokslinius tyrimus europinizuoti. Ingeborg Greslė. Ja, Pone Greslė. Dėkoju. Visi tie įspėjimai dėl toleruojamo rizikos dydžio iš tikrųjų man nelabai ką e, reiškia, nes e, turime galvoti ir apie paramos gavėjus. Paramos gavėjams sistema išlieka tokia pat biurokratiška kaip iki šiol. Ir dabar pateikta koncepcija apskritai mums neleidžia nebeleidžia nieko vertinti, reikšti savo nuomonės. Ir komisijai pasisekė dėl to, nes jeigu mes e, pateiktume savo požiūrį ir prašytume 3 procentų, arba galbūt net 4 procentų, tai bus susidurta su dar didesniais sunkumais. Neveiks sistema. Jeigu tą padarytume, reikės ieškoti geresnių sprendimų. Jeigu jau užsiminėte apie mm, biudžeto e, valdymo tvarką, jums nepasisekė, kad e, aš esu atsakinga už šią sritį. Tai yra sritis, kurioje yra daug taisyklių, kai kurios yra naujos ir jomis pasieksime, tačiau vis tiek stebina tai, kad yra nepasinaudojama galimybė, e, pavyzdžiui, panaudoti integruojamojo pobūdžio taisyklės. Yra keli taisyklių sluoksniai, kurie netgi tarpusavėje vienas kitam prieštarauja. O jūs e, apskritai labiau kreipiate dėmesį į sektorines taisyklės, o ne į visapimančias taisyklės. Tik kai pakeisime šią situaciją ir kai tvarkysime biudžetą būtent taip, tik tada būsime pasiekę tikslą. Bet kol kas esame dar toli nuo to ir dėl to norėčiau paklausti, ar esate pasirengusi e, tą mintį toliau plėtoti ir toliau dirbti. Rodo komisaris. Pone komisijos narė, prašau. Ačiū pirmininkė, pabandysiu atsakyti į klausimus iš eilės. Visų pirma, dėl susigražinimo. Kokių tolesnių priemonių planuojame imtis, kad galėtume daugiau susigražinti. Pereitą komisiją 2009 m. gruodžio mėnesį priėmė priemonės savo komunikate, kurių tikslas buvo e, susigražinti kuo daugiau e, lėšų, e, konkrečiai ekstrapoliuojant audituotų įstaigų rezultatus toms įstaigoms, kurios nebuvo audituotos. Taigi dabar paramos gavėjai gali pasirinkti fiksuotas išmokas neaudituotų įstaigų atžvilgių ir tikimės, kad tai atneš geresnių rezultatų. Komisija taip pat remia vadinamuosius e, globalaus susigražinimo orderius, kurie supaprasina visą procesą tiek komisijai, tiek atitinkamam paramos gavėjui. Dėl vidutinių ir smulkių įmonių VMI VMI komisijai yra didžiulis prioritetas, pagrindę dėl to, kad jie sudaro Europos pramonės e, didžiąją dalį ir dėl to, kad būtent jos gaus daugiausia naudos iš supaprastinimo. Greta to mes turime taip pat elgtis taip, kad būtent smulkios vidutinės įmonės būtų patrauktos naudotis šią programą specialūs kvietimai tose srityse, kurie ypatingai, į, kurios yra ypatingai įdomios e, VMI. Yra dar viena priemonė e, pritraukti jas, arba tas, kurios pasitraukia iš programos, arba tas, kurios dalyvaus joje pirmą kartą. Jeigu norime, kad VMI daugiau dalyvautų mokslo tyrimų projektuose, būtina supaprastinti taisyklės. Visiškai aišku. Nuo pereitų metų vasario supratau, kad svar, didžiausias e, arba sudėtingiausias e, uždavinys komisijoje yra bandymas supaprastinti. Apie tai ilgai esame kalbėję e, ankstesnį ankstesni komisijos nariai, konkrečiai ponas Patočnikas, stengiasi tai padaryti, įvesdamas įvairius supaprastinimo elementus. Dabar tas procesas pasiekė aukščiausius politinius ešelonus ir vasario ketvirtą Europos taryboje tai taip pat bus aptarinėjama. Ten dalyvaus ir parlamento pirmininkas ponas Buzekas, iš jo tarnybų suprantu, kad jis ketina laikytis labai griežtos pozicijos ten. Supaprastinimas taip pat reiškia, kad visoje komisijoje turi būti nuoseklumas. Taigi, kai yra paramos gavėjas, kuris turi reikalų su įvairiais generaliniais direktoratais, jis turi patirti tam tikrą nuoseklų požiūrį, kaip elgiamasi su jo paraiška ir kaip paskui tas procesas yra valdomas. Taigi visi generalinių direktoratų direktoriai stengiasi e, užtikrinti, kad toks nuseklumas būtų, ypatingai, kai kalbu apie savo kūrojamą sritį, mokslo tyrimus. Dabar dėl e, toleruotinos rizikos e, dydžio, e, komisaras Šemeta čia su jumis bendrauja šią temą. Aš manau, kad visiems mokslininkams e, to principo įvedimas būtų labai svarbus. Aš žinau, kad yra tam tikro nesusipratimo ir mūsų tarnybos tengiasi draugės su komisaru šiameta tuos nesusipratimus pašalinti. Mes esame suinteresuoti glaudžiai bendradarbiauti su jūsų komiteto nariais, kad tuos tikslus pasiektume. Dabar valstybės narės, kurios e, patiria finansinių sunkumų ir jų bandymas suderinti nacionalinis mokslo tyrimų biudžetus su tuo, ką daro ES. Man regis yra labai svarbu, kad Europos mokslo tyrimų zona ar erdvė būtų galtinai suformuluota iki 2014 metų. Tai yra labai svarbu, kol kas mes matome e, labai didelį e, fragmentavimą ir dubliavimąsi Europos Sąjungoje. Bet jeigu pažiūrėsime į valstybės nares, kurios įvedinėja labai griežtas finansinės reformas ir labai smarkiai apkarpinėja savo biudžetus, tai turiu pasakyti, kad tos valstybės narės arba išlaikė išlaidų lygį mokslo srityje, o kai kurios netgi padidino mokslo tyrimams skiriamų lėšų kiekį. Jeigu pažvelgsime į Vokietiją ir Prancūziją, tai ten matome, kad jų pastarosiuose biudžetuose e, mokslo tyrimams skiriama daug daugiau lėšų. Taip pat noriu pasakyti, kad e, yra praeitie pavyzdžių, kai šalis pakliūna į finansinę krizę ir suvokia, kad vienas iš būdų iš jos išeiti yra būtent padidinti finansavimą mokslo tyrimams. Aš kalbuosi taip pat su mokslo, tyrimu, e, mokslo tyrimus kūruojančiais ministrais ministrų taryboje. Bet vis tiek turi būti aišku, tol, kol premjerai nesuvoks, kad būtent tas rytis, mokslo tyrimai yra strateginės svarbos e, sritis e, valstybėje, tol mes nežengsime į priekį. Tuo pat metu, 4 vasario, Europos taryba turės labai aiškę galimybę pasiūsti labai garsų signalą, kad mokslo tyrimai ir po to inovacijų politika nėra susijusi apie Mm, su kažkokiais atskirais instrumentais ar kažkokia komisijos politika, bet iš tikrųjų yra savaime ekonominė politika. Ir tuo metu, kada įgyvendiname griežtas ekonominės reformas, mes turime Europos piliečiams pasakyti, kad nors ekonomikos rytyje jie gana smarkiai kenčia, dabar vis tiek yra šviesa tunelio gale ir mes jiems tą šviesą turime parodyti, pasiūsdami tokį signalą. Dabar e, finansų reglamento dalykai suprantu, sunkumus ir sudėtingumus su tuo susijusius ir skatinu visas suinteresuotas šalis siekti bendro tikslo. Nes kaip ponė Gressler e, pati pripažino, Būtent e, čia mes galime įgyvendinti tuos e, supaprastinimo elementus, kurių taip labai reikia. Man gaila, jeigu kas nors galvoja, kad mums trūksta ambicingumo. Nes e, kai aš paskelbiau mokslo tyrimų ir inovacijų programą, aš būtent ir norėjau, kad tai atspindėtų aukštą ambicingumo lygį. E, todėl mes ir formuojame tą politiką ir norime, kad ji realizuotųsi praktikoje. Mes taip pat turime skirti specialias priemonės e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos e, prisijungtų arba sugrįžtų į pagrindų programą. Man regis, kad e, atsakiau į pagrindinius klausimus. E, taip pat suprantu, kad nenorite, kad pernelyg išsiplėščiau. E, aš manau, kad kalbant apie VMI, Eurostat programa suvaidino labai teigiamą vaidmenį, ji turėtų tęstis. Dalyvavau įteikiant Nobelio premiją, kai ji buvo įteikta E, premiją e, vienam iš e, mokslininkų, kuris pasinaudojo ES dotaciją praeitie. Ir turiu pasakyti, kad man nebuvo ten smagu sėdėti, nes savo premijos prieimimo kalboje laureatas daug kalbėjo apie tai, kad pernelyg daug mokslo yra biurokratijos ES. Dank u commissaris, dat is een mooie doelstelling. Ik kijk eventjes in de ogen van... Ačiū komisijos nariai, tikrai gražus tikslas. Žvelgiu į salę, ar visi patenkinti gautais atsakymais jūsų klausimus. Komisijos narė dar yra, čia salėje su mumis, galite ir papildyti, jeigu norite. Ingeber, prašau. Man patinka politinio pobūdžio kalbos, bet Reikia, kad jos būtų bent kiek ir svarios. Ta daugybė taisyklių, daugybė taisyklių rinkinių nėra pati problemos esmė. Bet dalyvavimo, paraiškų teikimo taisyklės prieštarauja paramos skirimo taisyklėms ir taip toliau ir panašiai. Čia slypi problema o jūs ir vėl nieko nenuveikėte, kad tą problemą spręstumėte. FP aštuntoji programa nuo 2014 metų vėl bus paremta specifinėmis taisyklėmis, sa savo e, taisyklėmis, o ne bendraja kokia nors tvarka. Ir kol ši pagrindinė problema neišspręsta, nieko manęs neįtikinsite. Tie prieštaravimai taisyklių rinkiniuose turi būti panaikinami. Pavyzdžiui, ESF atveju net pusantro puslapio gauna kiekvienas pareiškėjas, e, kur yra surašytos visos tos taisyklės, kuris jis turi atitikti jam yra pateikiama ta informacija. Ir kol šito dalyko nesijimsite, tol nieko nebus. Man susidarė įspūdis, kad e, viskas liks taip, kaip buvo iki šiol. Ik denk dat het best is dat uh, de twee dames nog eventjes met elkaar. Uh... Manau, kad geriausia būtų jums e, dvišalių pagrindų su komisijos nare apie tai pasikalbėti, galbūt nebeplėtokime to politinio ligmens. Ponas Hatsimarkakis dar kartą. Kiek kitaip pasisakysiu, man patinka matyti, kad jūs labai entuziastingai nusiteikusi, matyti ryštas keisti padėti mokslinių tyrimų politikos srityje ir iš esmės ją keisti. Džiugu, kad komisijos narė kaip buvusi Europos audito rūmų narė, iš tiesų pasirengusi rimtai imtis problemų sprendimų. Ir Kavaljo pranešimas jau pateiktas, jis yra iš esmės labai teigiamas. Pusę teksto Ingė pati parašė, ko gero. Aš nesu kilęs iš Baden-Württembergo žemės, iš jos kilusi Ingeborg. Ten tikrai nemažai žmonių sunkiai dirba, labai stropiai dirba, bet e, labiau pesimistiškai nusiteikę. Aš esu iš Zarlando žemės, mes esame optimistai, toks ir aš. Esu ir man labai patiko mintis dėl um, rizikos pasidalymo finansinės priemonės. Ir labai teigiamai vertinu tai, kad jeigu tą 15 procentų pasieksite, kalbant apie šią finansinę priemonę. EIB panašiai kalbėjo šį rytą, tai tikrai svertinis efektas bus ir reikia galvoti apie tai, kaip visas priemonės geriau tarpusavyje suderinti. Ne viskas ne visi projektai turėtų būti finansuojami teikiant e, dotacijas, galbūt galima kai kuriuose srityse ir paskolas teikti. Ir tą milijardą, kurį skiriame RFSF programai, galbūt galėtume panaudoti kur nors kitur ir teikti paskolas. Matau, purtote galvą, bet tai tikrai būtų supaprastinimas, reikšmingas supaprastinimas. Šiuo metu dirbame ties Europos mokslinių tyrimų politikos peržiūra ir turime jau sukonkretinti patruputį mintis. Ir man džiugu, kad komisijos narė šiandieną aiškiai pareiškė, jog ketina padėti iš esmės reformuoti, pakeisti, jeigu jį tą ir darys, tai aš tikrai labai optimistiškai esu nusteikęs dėl mūsų ateities. Ačiū. Dėkoju. Gal komisarė norėtų dar sureaguoti? Taip, pabaigai, ponė Greslė pasakė, kad tai ne, neturės padarinių pagrindų programai. Šeštoje šeštojo programoje turėjome atlikti 2200 auditų. Jeigu norime pasiekti 2 procentus, reiks atlikti 5200 auditų. Štai tokia yra pasiekmė. Ir žinome, kad kompleksiškumas, biurokratija, didžiulė administracinė našta neatsirado per naktį. Niekas ne, nesiekė, kad e, tai taptų tokiu administraciniu košmaru. Tačiau uh, rengiant įvairias pagrindų programas atsirado naujų dalykų, ad hoc pagrindų ir taryba, ir komisija, ir parlamentas turi visi prisimti kaltę ir visos tos institucijos dabar kartu turi bandyti sumažinti tą administracinę naštą. Na ir aš apgalėstauju, jeigu yra manačiau, kad yra politinė kalba, nes taip tikrai nėra. Ir aš esu, kaip pona, pona Šacimarkakis sakė, aistringa komisarė. Aš neketinu įsitraukti į vidaus politi Vokietijos politiką tarp atskirų žemių, bet aš tikrai galiu tvirtai pasakyti, kad dirbsiu su šiuo komitetu ir sieksiu to, apie ką kalbėjo visi - sumažinti biurokratiją, supaprastinti sistemą. Ir aš manau, kad tas e, bendra strategija yra jau pirmas žingsnis į priekį ir finansinis reglamentas, tas bendras bendrų taisyklių pagrindas bus jau labai svarbus dalykas. Taigi raginu Jūs toliau tęsti tą darbą, Jūs turite mano paramą ir galite tikėtis mano bendradarbiavimo kaip ir auditorumų. Ačiū. Dank u wel, commissaris. Het was uw eh, eerste hoorzitter. Dėkoju. E, Komisarai, pirmą kartą surengėme tokį klausimą, kai jūs buvote atvykusi į mūsų komitetą nuo savo kadencijos pradžios. Tai buvo pirmas kartas, bet mes žinome, kad e, jūs esate dirbusi audito rūmose ir turite ten patirties. Dėkoju už tai, ką mums pasakėte. Mes e, baigėme dabar komisijos narių klausimus ir jūs, ponė, pranešėjau dabar iki vasario 7 jau turite laiko parengti savo pranešimą, o tada ieškosime tam tikrų politinių alijansų. Tikiuosi, kad neiškils kažkokių uh, voki, e, vokiškų skirtumų. Jeigu taip įvyks, man ko gero teks pradėti kalbėti apie Belgijos skirtumus ir tai gali tikrai labai ilgai užtrukti. Na, o dabar gal padarykime poros minučių pertraukėlę, kad komisijos narė galėtų išeiti ir tada perėsime prie mūsų Šios dienos e, paskutinio darbo tvarkės punktas skirto finansų reglamentui aptarti.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 Ar e, jų padėjėjai galėtų pasitikslinti, ar e, ketina atvykti ponas Rivelinį, nes e, Ingeborg yra biudžeto komiteto pranešėja, o ponas Rivelinį mūsų komiteto pranešėjas. E, per koordinatorių posėdį taip pat lieka labai daug klausimų mums aptarti, e, tad turėtume pradėti jau dirbti. Gal EPP atstovai a, e, sutiks, kad jeigu mes truputį anksčiau koordinatorių posėdį a, Bet jeigu jūs matote, kad jūsų koordinatorio posėdžių salėje nėra, galbūt pasistengtumėte jį surasti ir iškviesti, kad jis bent jau padalyvautų koordinatorių posėdyje. Ten mūsų laukia įtempta darbo tvarkė, o vertėjai dirbs tik tai iki pusės septynių. Taigi, Ingeborg, žodis tau. Äh, Ačiū Dieną prieš Kalėdas gavome gražią dovanėlę, naują projektą 2010-08-15. Vokiškai tie skaičiai šiaip jau reiškia, kad galima tikėtis visko, bet ko. O čia kalbama apie naujas, naują pasiūlymą Mes kiek anksčiau esame jų užginčiję ir per septynis mėnesius pavyko komisijai įtikinti, kad nedirbsime toliau, jeigu ji savo naujosios redakcijos neatsijims ir nepateiks naujo pasiūlymo. Nes e, nauja redakcija reiškia tik tai, kad galima taisyti tik tuos straipsnius, kuriuos keitė ir komisija. O mums norėjosi, kad galėtume kalbėti apie viską, nes čia yra plačiai užgriebianti reforma ir nemažai straipsnių dabar jau komisija pakeitė, juos turime išnagrinėti, yra ir naujų visai taisyklių. Pradėsiu gal nuo to, kas labiausiai krenta į akis. Komisija patikėjo naujoms įstaigoms, naujoms organizacijoms tvarkyti biudžetą ir tai daro taip sudėtingai, kad e, ir išsamei, kad net nebeaišku, ką pati komisija dar darys. Galbūt komisija turėtų dirbti rimčiau, nebūti tik koks atrakcionų parkas, kuriame leidžiamas laisvalaikis. Taigi turime savo požiūrį į tai, kad Europos investicijų bankas turėtų dalyvauti biudžeto tvarkyme. Kai kuriuose vietose jis įgauna naujų funkcijų. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad mes kalbame apie finansinės priemonės. Kolega Hatsimarkakis jau minėjo tai. Galbūt 50 milijardų eurų, sakoma, galima iš vieno milijardo sukaupti Ir tas sumas turėtų valdyti komisija, kaip čia pasakyta. Bet nežinau, kaip mums ta mintis pasirodys. Kažin ar teisinga vieta yra tiems pinigams čia panaudoti. Pradėsiu nuo pat pradžių 23-24 straipsniai pagal senąją numeraciją, dėje numeracija taip pat keitėsi, kadangi buvo ir naujų straipsnių įvesta. Čia kalbama apie pavedimus komisijos. Įgaliojimai padidinami nuo 10 iki 15 procentų ir nuo 30 iki 35. Dėl to toleruotino rizikos dydžio jau sakėme, kad tai yra rizikos valdymo aspektas ir kad reikia numatyti tam tikrą ribą. Norime įtraukti tą toleruotinos rizikos dydį. Tai būtų kaip papildomas veiksnys, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Esminė, esminis straipsnis šiame pasiūlyme yra, kur kalbama apie tiesioginį valdymą ir pasidalymą į valdymą. Šiuo metu turime penkias valdymo formas, be kita ko jungtinė valdysena, taip pat tiesioginė, netiesioginė. Ir dabar komisija iš penkių padaro dvi kalba tik apie tiesioginę ir netiesioginę valdyseną. Dar yra iškeliamos kai kurios papildomos kelios sąlygos. Ir čia komisija apibrėžia, kokias užduotis perleidžia savo pačios skirmiems valdytojams, numato, kokias sąlygas jie turi atitikti, bet aiškiai išskiria ar atmeta iš valdytojų rato agentūras. Agentūros yra atskaitingos mums, taigi deleguojama nemaža tikrinimo dalis būtent mums, nežinau, ar mes pajėgsime tą daryti. Taigi reikės dar ko gero suformuluoti kokią nors rekomendaciją dar kol kas vis svarstome apskaitos tvarkymo dalį, taip pat biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį. Pakeitimai yra gana išsamus, rimti ir su kompetentingais asmenimis dar ir sekretorijate dar derinsime tos klausimus ir su biudžeto, su pranešiais biudžeto klausimais. Ne visai aišku aiški mums strategija dėl finansinių priemonių. Dabartinė ne, labai aptaki sistema, kad pavyzdžiui EIB gali atidarinėti savo filialus, kad ir Kaimanų salose, mokesčių rojuose vadinamuose ir gali ten pervedinėti pinigus ES, perleisti įgyvendinimo funkcijas. Nemanau, kad su to galime sutikti. Reikia iš tikrųjų dar papildomų elementų įvesti. Labai gaila, kad nėra pakankamai pakeitimų padaryta dėl dalies, kur kalbama apie patikos fondus. ES tampa nebematoma šioje srityje. Savo atitinkamoje rezoliucijoje esame pasakę, kad norime patikos fondų, norime, kad ES turėtų galimybę prašyti komisijos juos valdyti. O šiuo metu tie įgaliojimai yra labai riboti, apriboti tik humanitarnės pagalbos teikimo sritimi ir kitomis panašiomis. Taigi kyla klausimas, dėl patikos fondų valdymo. Jie beje reglamentuojami dar griežčiau negu finansinės priemonės. Ryškus netitikimas čia. Taip pat teiksime pasiūlymus dėl pakeitimų e, moksliniams tyrimams skiriamo biudžeto srityje, ir bandysime perkelti kai kurias nuostatas iš įgyvendinimo mechanizmų, kad viskas būtų aiškiau, bandysime į finansinį reglamentą jas perkelti. Šiuo metu atrodo, kad tai bus gana daug, gana platus dokumentas, teiksime daug pakeitimų, maždaug tiek pat, kiek yra komisija pateikusi. Praėjusį kartą paskutinio sustikimo metu kalbėjome apie valdymo formas, kalbėjome jau ir apie toleruotinos rizikos dydį, bet dar ateityje taip pat reikės kalbėti ir apie pasidalyjamą į lėšų valdymą. Čia yra suformuojama sistema, pasižyminti tuo, kad kontrolės mechanizmas tampa paprastesnis. Struktūriniai žemės ūkio fondai yra tikrinami vienos kontrolės įstaigos. Europos audito rūmai teikė pastabas dėl to, ar prasminga tą daryti ir aš lygiai taip pat vertinu tą klausimą. Taip pat ir tarybos darbo grupė, regis panašių pastabų turėjo, bet kuriuo atveju reikia dar pasvarstyti, kas ką daro, kas už ką sistemoje atsakingas. Klausimas, pavyzdžiui, kas akredituoja mokėjimo agentūras, pagal kokius kriterijus tai daroma ir ar komisija atlieka kokį nors vaidmenį visame šiame procese. Aš manyčiau, kad ją reikėtų kiek įmanoma anksčiau į jį įtraukti. Taigi dėl to vyksta labai daug diskusijų su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis, be abejo ir su komisija norime išgirsti ir jos nuomonę. Apgailestauju dėl to, kad pateikiau tik tiek daug e, įvairios padrikos informacijos, bet situacija kol kas tokia. Čia dar tik statybo aikštelė. Bet manau, kad darbas konkretizuosis vėliau tekstai išsikristalizuos ir tada jau galėsime aiškiau identifikuoti probleminės vietas. Dabar jau esame suformulavę apie 50-60 pasiūlymų dėl pakeitimų, bet jie dar neapima pačių esminių sričių, kaip atrodys valdysena, kokius kontrolės reikalavimus kelsime netiesioginiam valdymui, kaip elgsime su agentūromis dėl jų biudžeto vykdymo patvirtinimo, kaip elgsime su finansinėmis priemonėmis, patikos fondais ir galų gale, kaipgi nustatysime tą toleruotiną rizikos dydį, kad jis būtų ne tik, kad jis nebebūtų biurokratiškas, o teiktų kiek įmanoma daugiau informacijos. Visa kita yra techninio pobūdžio klausimai, juos, manau, gana lengvai išspręsime. Ačiū. E, Dėkoju dėl darbo tvarkos. Galbūt pritaikykime 51 taisyklę ir tuomet balsuos abu komitetai. Aišku, reiks oficialiai sprendimą priimti, bet galbūt tokį darbo metodą galėtumėme pritaikyti. Kas norėtų pasisakyti? Šaci Markakis sąrašė yra, po to Ajala Zender. Žvelgiu į komisijos pusę. Žinau, kad Mesės von Veter ir Paradys yra atvykę, gal jie norėtų kažką pasakyti. Jeigu norite kažką pasakyti, žodis suteikiamas, žodis jums bus suteiktas. Andy. Ponas Hatsimarkakis, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū ponė Greslė, kuri kartu su ponu Riveliniai intensyviai dirba toje statybų aikštelėje. Ir tikrai nepavydžiu tau, Inge. Dėl to suprantu, koks sunkus tai darbas, Retai kada tiesa matau čia mm, su mumis pana Rivelinį, nežinau, kiek intensyviai jis dirba. Bet jis ne vokietis, sako pirmininkas. Ne, jis ne vokietis. Tai dar sudėtingesnis atvejis, man atrodo, nes jis liktai italas. Reikia visą tai vertinti finansinės perspektyvos kontekste. Galbūt viename artimiausių posėdžių biudžeto kontrolės komitete reikėtų suorganizuoti diskusiją dėl to, kur reikia brėžti ribas. Komisija birželį, galbūt Liepą pateiks apmatus būsimosios, būsimo finansinio programavimo laikotarpio. Taigi tą reikia turėti mintyje. Jau sakiau, finansinės priemonės yra asmeninis dalykas. Jau šį rytą diskutavome su EIB atstovais, kolega Odį pristatė savo pranešimą, vyko audringos diskusijos dėl to, kaip ateityje reikėtų elgtis su EIB. Bet turime būti labai atsargus, jeigu jau suteikėme daugiau įgaliojimų EIB, tai kaip nors turime užtikrinti, kad ji neimtų investuoti, pervedinėti pinigų į Kaimano salas. Taigi kontrolės aspektas, priežiūros aspektas yra labai svarbus. Europos priežiūros bankų ir, ir, ir finansų rinkos priežiūros mechanizmas, manau, čia būtų visai priimtina mintis, kaip tvarkyti šią sritį. Jau nekartą pastebėme, kalbėdami apie biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kad komisijai nepavyksta dirbti veiksmingai. Jeigu dar ir veiksmingumą tikrintume apskritai, uh, E, ko gero negalėtume patvirtinti biudžeto įvykdymo. Mm, kol kas e, kalbame tik apie pačius netitikimus taisyklėms. EIB dirba pelningai ir veiksmingai vykdo projektus tiesa. Taigi reikia išsamios diskusijos ir džiugu, kad ponė Greslė tam skiria pakankamai dėmesio. Turiu klausimą dėl audito. 56 straipsnėje, bent jau likšalinės redakcijos, gal čia komisija galės sureaguoti, pasakyta, jog bus įsteigtas nepriklausomas audito, nepriklausoma audito institucija bus įsteigta. Kas turima mintyje? Visai gali būti, kad tai bus nacionalinės audito tarnybos kaip nepriklausomos audito tarnybos šiuo atveju. Tada reikėtų užtikrinti, kad iš tiesų tos institucijos būtų laisvos ir nepriklausomos vykdomame darbe. Arba reikia galvoti apie tai, ar jos neturės vykdyti kokios nors komisijos e, pavedamų užduočių. Labai įdomus klausimas. Ačiū, ponia Ajesandar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti poniai Greslė už atliktą darbą. Laukiu galimybės aptarti tai mūsų komitete su pranešėju ponu Rivelinį, tikiuosi galbūt kitą kartą jis atvyks į mūsų posėdį. Dabar pažvelgus į tą atliktą darbą kartu su ponia Greslė, ir tai, kas yra daroma biudžeto komiteto kolegų. Norėčiau pasakyti, kad pažvelgus į tą naują priemonę, matome naują pasiūlymą, tai yra labai atvira priemonė, mes to ir norėjome. Norėjome, kad komisija pateiktų kažką, kas nebūtų susijęta su tiek daug sąlygų reikalavimų, kad tai būtų atviresnis atviresnė priemonė. Ir iš ankstesnės patirties matėme, kad reikia šiokios tokios peržiūros, taigi dabar turime naują į pasiūlymą. Tačiau tai kita vertus reiškia, kad mums teks nemenka atsakomybė, kadangi po balsavimų tarp e, dviejų, dviejų komitetų, tas galut, po balsavimų dviejose komitetuose galutinis projektas reikš geresnį valdymą, geresnį netgi ex ante uh, E, biudžeto valdymą, kuris palengvins ekspost priežiūrą ir tai turėtų būti efektyvesnis e, mechanizmas kaštų prasme. Kalbant ir apie reikalingą personalą ir reikalingus mechanizmus, taip pat reikės būtinai supaprastinimo, nes kaip žinome, ir žinoma, aišku, naudos gavėjai mus informuoja, kad sistemos yra labai kompleksiškos, sudėtingos, administracinės sistemos e, valdymas yra toks sudėtingas, kad dėl to atsiranda didesnė klaidų rizika. Tos klaidos nėra būtinai susijusios su sukčiavimais arba netikslumais, nėra piktybiškos klaidos, bet procedūrinės klaidos atsirandančios dėl to, kad sistema yra tokia sudėtinga. Ir tai reiškia, kad mums reiks šiokio tokio nuoseklumo, darnos, bandant, tarkim, nustatyti visus jau veikiančius, surasti visus jau veikiančius reglamentus ir, kaip sakė ponė Greslė, yra moksliniai tyrimai, transeuropiniai tinklai, daug įvairių sektorių. Taigi reiks kažkokios tai dinamikos arba konkrečių reikalavimų reglamente, kurie užtikrintų didesnį nuoseklumą. Taip pat reikalinga nuosekliau taikyti ir valstybių narių taik, taikomas taisyklės, nes galiausiai naudos gavėtojai teigia, kad uh, daug klaidų atsiranda dėl to, kad e, daug kas persidengia ir neteisingai suprantamos yra finansavimo, bendra finansavimo taisyklės, egzistuoja skirtingos formulės, blankai įvairūs, atliekant kontrolę ir priežiūrą arba tikrinant, tvirtinant. Ir čia irgi neišvengiamai atsiranda klaidų. Dėl toleruotinos klaidų rizikos mes e, šiuo klausimu irgi paraleliai diskutuojame ir mums reiks uh, pateikti diskusijų išvadas. Tačiau aš šiek tiek nerimaudama manau, kad e, gali būti problemų ir rizikos dėl taip vadinamojo šviesaforo metodo. Mes žinome, kad piliečiai ir kolegos Europos parlamente galės nustatyti galimybę, galės nustatyti galimybę atlikti aišk, didesnę kontrolę ir ta šviesoforo sistema leiks žmonėms geriau suprasti, kaip veikia ta sistema. Ir aišku, kol kas mes ne viską dar esame pasiekę, bandant e, supaprastinti pristatymą plačiajam pasauliui. Ir e, taip pat, kalbant apie nacionalinės agentūras, aš pritariu ponios Greslė pirmam pasiūlym, pirminiam pasiūlymui. mūsų kolega iš biudžeto kontrolės komiteto, kuris anksčiau pirmininkavo komitetui ir pirmiausia jis e, tuomet siūlė, kad kad remiantis Junktinės karalystės pasiūlymu, mes žinome, kad Junktinėje karalystėje yra užtikrinti tokie autonomiški sektoriai, veikia autonomiški sektoriai, tačiau trūksta, nėra tos federalinės struktūros, kokia yra Ispanijoje arba Vokietijoje. Taigi pradžioje gal tas pasiūlymas ir nebuvo blogas, bet tai buvo toksai Talibano fundamentalistinis pasiūlymas keisti reglamentą. Ir pastarajame biudžeto vykdymo patvirtinime matome, kad kelios valstybės narės yra pasirašiusios nacionalinius dasus Ir tada tos valstybės susidūrė su problemomis. Taigi mes norime, kad nacionalinės deklaracijos pasitarnautų tam pirminiam tikslui. Taip pat kyla klausimas, ar, ar čia reiktų skirti dotacijas ar paskolas. Ir ponas Šacė Markakis apie tai nemažai kalbėjo. Aš manau, kad reikia ir apie tai padiskutuoti iš anksto, nes sudėting, bus kur kas sudėtingiau apie tai kalbėti jau vėliau pažvelgus į bankininkystės sektorių, viskas ten yra gan miglota ir mes tikrai dar neišvengėme visų tų problemų su finansinėmis institucijomis, bankais, taigi aišku, reiks labai didžiai panalizuoti situaciją. Pranešėja taip pat kalbėjo apie santykius su Europos investicijų banku. Panašu, kad bankai, bankas vis labiau įsitraukia į didesnį ratą politikos ryčių ES ir aš manau, kad yra puikia galimybė bendra finansavimui, tačiau yra ir kontrolės bei priežiūros aspektas, kurio negalime pamiršti. Taip pat dėl viešųjų konkursų, čia yra dar vienas rytis, ponė Greslė, kur aš manau, audito rūmai reikalauja irgi kažkokiu tai sprendimu ir kartu su komisija galbūt mes galėtumėme nustatyti kažkokius tai kriterijus, užtikrinti nuoseklumą ir aiškumą. Uh, dėl turime aiškiai nustatyti PVM kriterijus, tinkamumo kriterijus, kad nebūtų pažeista pusiausvyra ir reikalingos aiškės, aiškios taisyklės, kaip sakė pranešėja dėl agentūrų. Aš žinau, kad komisija rengia, peržiūri visą agentūrų paketą dėl, dėl kontrolės ir panašu, kad sistema tampa dar sudėtingesnė. Na, o transporto srityje aš matau, kad komisija prašo mūsų pagalbos kontrolės priežiūros srityje, prižiūrintas agentūras. Uh, Ir aišku, tai susijęs tam tikrą riziką, ypatingai kalbant apie finansinę kontrolę. Taigi aš esu labai atvira visiems pranešėjos pasiūlymams. Ačiū. Ponas Rivelini prisijungė prie mūsų pranešėjas. Tai galbūt išklausykime pirmiausia pono Odį, o po to žodį suteiksime jums. Ir tada jau žodis bus suteiktas komisijai, ponas Odį. Ačiū. Kalbant apie Europos investicijų banką, dar norėčiau šį beitą pridurti, nes šį rytą e, vyko diskusijos apie tai, aš pasiūliau pakeitimą, dėl kurio balsavo Europos parlamentas, kad ES taptų EIB akcininkė. Tai yra tarp vyriausybinė priemonė ir pirmuoju etapu ES pirmiausia dabar turėtų tapti akcininku, ponas Maštadas neprieštarauja, taryba mažiau galbūt yra entuziastinga, parlamentas teiks nuomonę. Dvi pastabos, du pastebėjimai dėl reglamento. Nežinau, čia teisinga vieta teikti tuos komentarus. Tačiau ilgalaikių investicijų logika ir žinome, su kokiomis problemomis e, susidurėma per tose investicijose ir įvairiuose finansiniuose ypatumuose. E, kalbama ir e, apie projektinės obligacijas, euro obligacijas ir taip toliau. Galbūt trečio skirsnio antroje kategorijoje būtų galima kalbėti apie investicijas daugiametės investicijas ir tai yra visiškai kitoks finansinis, finansinė struktūra. Na ir dar viena pastaba dėl ne, ne, nepasiektų terminų. Man, balandžio mėnesį 11 metais mes tik tai balsuosime dėl 9 metų programos ir Europos parlamentas birželio mėnesį, po to, kai yra uždaromos sąskaitos, turėtų galimybę atlikti antrojo semestro finansinę kontrolę. Prieš metus, praėjus metams, lyginant su tais metais, dėl kurių teikiame vertinimą. Audito rūmų ataskaita atidėta lapkričio mėnesį ir man atrodo, kad tai jau yra per vėlų. Yra įvairių problemų, nes ir komisija turi teikti nuomonę, yra vertimo, vertimui dar skiriamas laikas. Ir aš manau, kad audito rūmai turėtų kuo galima greičiau jau pateikti pirmas, min, pirmas tokias idėjas e, sausio kovo mėnesį tam, kad e, jau prasidėtų dialogas. Taigi aš tikrai norėčiau, kad mes pakalbėtumėme apie tai, kad e, biudžeto vykdymo patvirtinimo terminai yra per, per ilgi. Er, eh, Įdomios idėjos. Ponas Rivelin, džiaugiuosi, kad galėjote prie mūsų prisijungti. Pona Grosle padarė įžangą, e, paminėjo pagrindinius dalykus, e, dėl kurių jūs diskutavote darbo grupėje, bet pasiklausysime dabar ir jūsų nuomonės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, turiu atsiprašyti, bet e, Aš rengiu pranešimą apie kūno skanerius. Envi komitete yra tiesiog neįmanoma vienu metu būti dviejose posėdžiuose, toj pat reikės man išbėgti ir balsuoti dar vienam komitete, tad iš tikrųjų atsiprašau. Prieš pateikdamas e, bet kokias pastabas, visų pirma, noriu pritarti ponui Odį apie e, tą ilgą laikotarpį. E, kontrolės audito reikaluose laikas yra labai svarbus elementas. Na, o apie tiesioginį, netiesioginį biudžeto valdymą ir naująjį finansų reglamentą ir konkrečiai apie 53 pateiktų projektą straipsnį. E, pagal tuos straipsnius biudžeto administravimas yra deleguojamas ir darbas yra pasiskirstamas kom, ko, tarp komisijos ir įgyvendinančios institucijos. E, tai reiškia, kad e, tada užduotys deleguojamos institucijoms, kurios nėra ES. Man regis, čia reikia pažvelgti kai kuriuos dalykus iš esmės. Pirmiausia, žinoma, yra gerai, kad mažėja komisijos darbo krūvis. Ir e, mažėja parlamento įtaka kontroliuojant lėšas. Tačiau sprendimas e, nepateikti aiškaus atsakomybės grandinės įvardymo kelia abejonų. Tai yra neigiamas dalykas, tai prives prie mažesnio skaidrumo atskaitomybėje. Reikia pripažinti, kad komisijos e, pasiūlymas e, stengiasi racionalizuoti valdymo kontrolės sistemas žemės ūkio sektoriuje. Komisija pasiūlyme supaprastina terminiją ir tai sveikintina. Komisijos pasiūlymas remiasi išmokų ir sertifikavimo įstaigų egzistavimu ir tarsi apjungia jas. Yra taip pat tam na, tikros e, įstaigos tarpininkės, kurias valstybės narės gali įtraukti. Siūloma, kad e, būtų reikalaujama patikimumo deklaracijos, tačiau ne nacionalinių deklaracijų. Visa tai prisideda prie valdymo gerinimo bet nebūtinai prisėda prie tų įstaigų, kurios įgyvendina e, ES lėšas patobulinimo. Taip pat svarbu suvokti, kad šis pasiūlymas apjungia įvairius straipsnius 54 ir 53, pavyzdžiui, ir naikina, e, kai kuriuos niuansus. Dabar kalbame tik tai apie tiesioginį ir netiesioginį valdymą. Ir kai išnekame apie tiesioginį valdymą, tai e, čia matome, kad niekas iš tikrųjų nepasikeitė, lyginant su ankstesniu finansų reglamentu. Na, o šnekant apie netiesioginį finansų valdymą, atsiranda įvairių įvairovių, naujovių. Bet svarbiausia iš jų yra tai, kad finansinės institucijos, bankai, investicijų bankai gali naudoti ES biudžeto lėšas investicijoms į finansinės priemonės per Europos investicijų banką. Na ir kolega ką tik priminė mums ir naują vaidmenį parlamentui, kuris tenka jam čia. E, čia mums reikia tam tikrų paaiškinimų ir tikiuosi jų sulaukti iš komisijos. Jeigu norime išplėsti tokiams e, įstaigoms, institucijoms galimybės veikti, tai atrodo, kad dabar atsiveria e, kelias, e, atsiveria visas reikalas e, plačiau negu kad komisija. Čia komisija turėtų paaiškinti tuos dalykus, kai kalbama apie būsimai reglamentą. Dėkoju, ponė Českova. Pone pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pašnekėti ir beje pirmą kartą šiandieną apie keletą klausimų. Rezumuojant juos, na, visų pirma, noriu padėkoti e, už šią diskusiją dėl naujojo finansų reglamento. Džiaugiuosi galimybę aptarti, kaip galima būtų pagerinti dabartinę padėtį. Tuo pat metu noriu padėkoti ponui Audy, nors e, esu ir iš kitos politinės frakcijos. Turiu pasakyti, kad e, <laughs> daugumoje atveju pilnai pritariu jo nuomoniai. Na ir e, grįžtant prie šios dienos temos, norėčiau pasakyti, kad iš esmės diskusija vis grįžta ir grįžta prie Europos investicijų banko. Kalbėjome apie euro obligacijas, paskui mums buvo paaiškinta ir aš džiaugiuosi, kad tai buvo padaryta, buvo paaiškinta uh, kas turima galvoj, kai kalbama apie projektinės obligacijas. Aš manau, kad tos naujos finansų priemonės, nauji mm, finansų instrumentai turėtų būti matomi iš politinio požiūrio taško. Nes dėl to, kaip mes e, sukursime bankų institucijų priežiūrą, tame tarpe ir EIB priežiūrą ateityje, priklausys nuo politinių sprendimų. Ir e, aš manau, e, kad mūsų komitetas dalyvaus šioje diskusijoje, na, bet pirmiausia, tai yra valstybių narių prerogatyva tai aptarti. Mes girdime šiandieną, kad valstybės narės gali tapti tam tikrais e, Europos centrinio banko ir investicijų banko e, akcininkais. Man tai yra sunkiai įsivaizduotina. Šiuo metu e, tokioms galimybėms neturime tinkamų procedūrų, tinkamų taisyklių. Ir e, Be jokios abejonės, mūsų komitetas galėtų įsitraukti į tą darbą. Norėčiau taip pat šiek tiek pakomentuoti laikotarpius ir terminus, kurie nustatyti kai kuriuose procedūrose. Yra pasiūlymų, pavyzdžiui, sutrumpinti laiką, per kurį e, pateikiamas e, biudžeto įgyvenimo E, patvirtinimas. Aš e, esu 12 metų dirbusi apskaitininkė ir auditorė. Ir e, dirbdama tą darbą ir vėliau, kai tapau politikė, visą laiką stengiuosi palaikyti ryšius su savo rinkėjais Čekijos Respublikoje. Ir žinoma, dažnai e, aptarinėjau, kaip yra panaudojamos įvairios ES lėšas. Dažnai e, yra sunku e, uždaryti sąskaitas privačioje bendrovėje, kuri yra paramos gavėja, iki kitų metų birželio 30-osios. Labai dažnai tą terminą tenka pratesinėti iki tų kitų metų rudens. Aš atsiprašau, žinoma, kad pavėlavau į posėdį, turėjau balsuoti kitam komitete, gal negirdėjau, e, apie ką jūs diskutavote. Jeigu kalbėjote apie tuos laiko terminus, e, tai e, aš atsiprašau, aš norėčiau pati pasakyti, kad būtų visai tinkama, kad tik tai dabar mes svarstome biudžeto mm, įgyvendinimą 2009 e, metų atžvilgių, nes tų sąskaitų uždarimas ar vietos bendruomenėse, ar privačiose įmonėse, e, gali užtrukti. Taigi, kiek, kuo ilgiau tas e, biudžeto mm, vykdymo patvirtinimas e, trunka, tuo geriau tuo geriau mes galime tą patvirtinimą pagrysti. Kalbu apie tai, remdamasi savo patirtimi privačiame sektoriuje. Dėkui. Ačiū. šiek tiek nejaukiai jaučiausi, kai buvo kreipiamas į poną Odį, bet aš dabar suprantu, kad ponas Odį pateikė e, šį pasiūlymą. Taigi, ponė Kreslė, labai trumpai ir po to žodis komisijai. Ja, ja, ja. E Dėl EIB klausimo, tik tai norėjau pasakyti ir čia išimties atveju apginsiu komisiją, kad nemanau, kad komisija taip jau blogai dirba. Turiu labai atvirai pasakyti tai. Tie žmonės, kurie čia sėdi, dirba savo darbą ir neturi įtakos EIB darbui. Ir taip pat reikia pasakyti, kad EIB kiek kitaip, ko gero, žiūri į humanitarnę pagalbą trečiosiuose šalyse, negu kad komisija EIB nenori prisimti per nelik daug rizikos. Ji ir EIB būtinai žiūrės, kas vyksta su pinigais. Tiesa, neturime įtakos niekas ir EIB darbuotojų atlyginimam. Galima taip pat pastebėti. Dabargi kaip tik nagrinėjame statutą bendro sprendimo procedūros formą. Visame pasaulyje nedaugiau kaip 300 darbuotojų dirba EIB, o komisijoje 5 tūkstančiai. Tai akivaizdu, kad e, vykdyti kontrolę, mm, vykdyti yra visai kitas reikalas, turint tokius pajėgumus. Mano užduotis, mano manimu, ir biudžeto reikalų komiteto užduotis, mano manimu, yra išvengti kiek įmanoma daugiau rizikos. Tai ir nelabai suprantu, kodėl turėtume dabar šiuo atveju prisimti tą riziką, kai nelabai suprantame visą tai, kas vyksta. Ne, tai net ir pažangos vardan negaliu su to sutikti. Išlieku senamadišką, kaip norite. O tos kalbos apie tai, kad iš milijardo galima išlošti 50 milijardų, manau, skamba taip keistai, kad paprastai tokius žmonės vos nesuimtų už tokias šnekas. Manau, kad reikia imtis reformos, ambicingos reformos, kuri tuo pat metu įvertintų realiai ir riziką, kadangi dirbame su pinigais, kuriuos sumoka mokesčių mokėtojai. Ačiū. Well, and, uh, lang... Dėkoju. Taigi, pasikeitėme nuomonėmis, išsakėme daug pastabų. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovus. Ponas Pardys ar ponas Fon Pieter. Kas pasisakys? Galbūt abu du? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakysiu pirmasis. Esu atsakingas už biudžeto vykdymo procedūrą ir pakomentuosiu konkrečiai šį šį klausimą, o mano kolega apie finansų reglamentą pasakys vėliau. Ponu Šacimarkakis, norėčiau atsakyti klausimą apie 56 straipsnį. Labai aktuolus klausimas. Nepriklausoma audito institucija. Daugelie valstybių narių tokia institucija norėtų suvaidinti vaidmenį, bet yra valstybių, kur tai nėra įmanoma. Kitas jūsų klausimas buvo ar ta institucija yra nepriklausoma, ar ji yra saistoma taisyklių, kurios numatytos finansų reglamente. Aukščiausia nacionalinė institucija šiuo metu suvaidintų vaidmenį bendrai atliekant, kuriant vidaus, bendrai atliekant vidaus kontrolę pagal finansų reglamentą, tai būtų tos kontrolės sistemos dalis ir ji nebūtų priklaus, nepriklausoma konkrečiai uh, šio darbo atveju. Kitais atvejais, aišku, liktų nepriklausoma, tačiau jeigu ta institucija yra pasirengusi suvaidinti vaidmenį vidaus kontrolėje, atliekant auditą ar tvirtinant deklaracijas, tvirtinant mokė, mokėjimo agentūras, tam, kad e, nacio, būtų galima parengti tą nacionalinį DAS, tuomet aišku, nepriklausomumas prarandamas. Išo, išorės auditas met, šiuo metu tampa, yra tik tai audito rūmai. Ponai Odi, dėl biudžeto įvykdymo ir, ir terminų norėčiau atkreipti dėmesį, kad kovo 31 diena yra tokia negalutinė data. Reikia suvesti visų institucijų rodiklius ir kovo 31 diena yra tik tai tokia preliminari data, o birželio pabaiga jau yra realesnė data. Taigi maždaug Liepos 15-17 diena. Nacionalinė šventė yra 18-ąją. Na, pažiūrėsime, pas daug čia tų nacionalinių švenčių Liepos mėnesį yra. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad dėl auditorumų yra jau kažkokiu tai elementų, kuriuos galėtumėme pakomentuoti na, jeigu jau Liepos mėnesį bus pateikta nuomonė, tuomet rūpiučio mėnesį taryba pateiktų savo nuomonę ir parlamentui reiktų labai greitai padirbėti, kad į gruodžio mėnesio būtų parengtas biudžeto vykdymo patvirtinimas. Na, o visi kiti dalykai nėra tokie svarbus. Aišku, komisija, auditorumai, jiems tenka prerogatyva įvertinti, tačiau pagrindinis dalykas vyksta Europos parlamente. Ir lapkričio pradžioje e, auditorumai pateikė ataskaitą, jūs balsuojate balandžio mėnesį. rugsėjo 20 diena galbūt yra dar ambicingesnis e, tikslas, bet reikia atsižvelgti į taktinius dalykus. Jūsų prerogatyva, kuri tenka jums kaip biudžeto vykdymo institucijai ir kitos prerogatyvos Aš supratau, kad norima suderinti kontrolės nuostatas su tuo, kas daroma žemės ūkio sektorija. Dėl struktūrinių fondų situacija pagerėjo. Aš skaičių konkrečiau neturiu, bet situacija yra geresnė ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad e, grįžtu prie to, ką sakė ponė Greslė. Jis, jie kalbėjo apie tai, kad komisija ne, nepadarė darbo, bet aš galiu pasakyti, kad tikrai komisija dirba labai daug, peržiūrėdama finansinį reglamentą. Ir kai valdymas yra deleguojamas, o, o kitų metodų ne, negalime pritaikyti, delegavimas yra vienintelis įmanomas sprendimas, turintame ne biudžeto dydį. Ir mes dar turėsime techninio pobūdžio susitikimą ir galbūt to susitikimo metu mes vieni kitus geriau suprasime. Tačiau visos techninės priemonės yra labai sveikintinos tam, kad būtų galima geriau nustatyti visų institucijų atsakomybės ir pagerinti situaciją tam, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas vyktų kuo galima sklandžiau. Dabar žodis teiksiu kolegai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsakyti galbūt į ponios Greslė pastebėjimą. Ji šiek tiek priekaištavo mums. Mes bandėme atlikti tą trimetę, trimetę, trimetę peržiūrą, bet trejus metus peržiūrėti e, reglamentą. Ir, aišku, nemažai straipsnių buvo paliesta, aptarta, bet e, tikrai nebandėme apriboti parlamento įgaliojimų. Ir, aišku, teisininkų nuomonė buvo gan sudėtinga ir kompleksiška ir galiausiai praeitais metais mes parengėme naująjį reglamentą, kuris išplaukė tiesiai jau iš Lisabono sutarties. E, po to, kai buvo priimta Lisabono sutartis, yra numatomi įvairūs straipsniai ir e, konkrečiai mūsų pateiktas jau pasiūlymas. Aš labai džiaugiuosi, kad e, parlamentas Rivalinė, poneslė, Ir abu komitetai nori dirbti kuo galima greičiau ir ponas Šacimarkakis galėčiau pasakyti, kad reikia palaukti, reikia šiek tiek atsargiau daryti santyki, bandyti tai susijęti su tole, tolesnėmis finansinėmis perspektyvomis. Parlamentas taryba, aišku, su komisijos pagalba uh, pagal naują finansinį reglamentą, taisyklės e, e, tą padarys. Bet labai svarbu, kad e, tos taisyklės būtų pritaikytos konkrečiose sektoriuose. Taisyklės dėl mokslinių tyrimų, transeuropinių tinklų ir kitų politikos ryčių. Taigi reikalingas politinis susitarimas dėl finansinio reglamento bendras susitarimas e, ir kuo geresnis bus tuos susitarimas, tuo galėsime susijęti į tą bendrą reglamentą įvairias šakinės taisyklės, sektorinės taisyklės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad buvo iškelta nemažai klausimų ir aš bandysiu atsakyti į kelis. Tačiau aišku, kad e, svarbiausia yra tai, kad toliau dirbtumėme su pranešėjais. Ta jau pradėjome daryti. Ir mes poniai Greslė ir ponui Rivelinį pateikėme įvairius dokumentus, kurie buvo parengti tam, kad galėtumėme paaiškinti komisijos pasiūlymą ar kitą, paaiškinti tai biudžeto kontrolės komitetui. Ir dabar jau yra atsakymai visus tuos iškeltus, parengti atsakymai visus iškeltus klausimus ir tuose dokumentuose tie atsakymai pateikiami. Taip pat norėčiau priminti, kad e, per tą trimetę peržiūrą mes bandysime supaprastinti procedūrą, surasti aiškės, aiškės ir paprastas taisyklės, kurios būtų orientuotos į rezultatus, tam, kad naud, Europos fondų, naudos, fondų lėšų naudų, e, naudos gavėjai galėtų dalyvauti įvairiose programuose, kur galima sklandžiau, kad e, administracinė sistema būtų kuo galima paprastesnė. Taigi, supaprastintos taisyklės ir aišku, daug buvo kalbama apie toleruotiną klaidų riziką. Reikia, aišku, surasti pusiausvyrą tarp kontrolės ir papildomų kaštų, kurie yra susiję su ta kontrolė. Nes norime pasiekti kaštų prasme veiksmingos kontrolės. Taip pat yra ir trečiasis elementas, e, kurį, apie kurį kalbėjote daugelis, e, apie kurį kalbėjo daugelis, tai yra intervenciniai veiksmai. Finansinėme reglamente jau yra daug tų de, delega, deleguotinų veiksmų ir tokių darbų mes nedeleguotumėme, jeigu neturėtumėme garantijų, kad tie darbai bus atlikti. Ir būtent šie finansiniai instrumentai egzistavo jau ankstesnėme reglamente 120 straipsnėje kalbama apie bendrą šių finansinių instrumentų sistemą ir komisija labai daug dirba ties šiais instrumentais ir tai yra viena priemonių, viena galimybių tinkamai parengti biudžetą ir būsimą finansinę perspektyvą. Aišku, yra kitų aspektų, kurie buvo paliesti. Ir ponia Kreslė pozityviai apie juos kalbėjo. Kad nebūtų perkelia, pervedamos visos lėšos patikos fondams. Taigi, daug su valstybėmis narėmis buvo diskusijose apie tai kalbama, apie struktūrinių fondų valdymą. Mes manome, kad esant dabartiniai struktūrai būtų galima pasiekti to, kas užsibriešta finansinėme reglamente. Ir pagrindinė naujovė, kuri yra numatyta tame bendrame valdyme, yra tai, kad reikalinga, reikalingas sąskaitų patikimo patvirtinimas. Ta pripažįsta ir audito rūmai, jie vertina tai kaip pozityvų aspektą, vykdant kontrolės ir priežiūros sistemą, sistemas, tvarkant Europos fondų lėšas. Uh, Dar kelios papildomos pastabos dėl Europos investicijų banko. Žinoma, reikia geriau kontroliuoti banką. Ir buvo bandymas parengti tą konkretų statutą, bet statutas yra ES funkcionavimo sutartyje numatytas. Ir bendradarbiavimas Europos investicijų bankų duoda daug naudos, didelių privalumų ir būtų uh, naudinga užtikrinti tam tikrą priežiūrą. Ir investicinė priemonė, kuri labai pasiteisino ir davė gerų rezultatų, taigi tai yra puikus pavyzdys ir mes bandėme kaip ir savo partneriams parodyti, partneriams, su kuriais dirbame, kad štai čia yra konkretus bendros finansinės priemonės pavyzdys ir kitose finansinėse perspektyvose mes irgi bandysime pažiūrėti, ar galbūt galima būtų surasti kitų priemonių, kurios būtų tokios pat patikimos, kurios leistų sukurti pridėtinę vertę ir padengti paskolos kaštus E, mokslininkams, e, teikiamus mokslininkams, e, smulkoms vidutinėms įmonėms. Taigi yra nemažai klausimų, kuriuos kėlė ponia Greslė. Su ponia Greslė ketvirtadienį susitiksime ir mes gal bandysime aptarti tuos klausimus. Ir gal dar galėčiau pasakyti, kad kalbant apie finansinės priemonės. Mes į tą pasiūlymą bandėme įtraukti tam tikras priemonės, kurių pagalba būtų galima išvengti mokesčių oazių. Taigi, kad būtų laikomasi taisyklių kurios yra taikomos kovai su terorizmu ir pinigų plovimu. Ir tie, kurie nebendradarbiauja su ES mokesčių srityje. Taigi, aišku, jeigu bus patvirtintos tos priemonės, jų reiks laikytis ir atlikti tą stebėseną diskusijose buvo kitų klausimų. Mes ir toliau dirbsime su dviem pranešėjais ir bandysime atsakyti visus tuos klausimus. Ir bandysime pasiekti, parengti tą ataskaitą, kuo galima greičiau. Ačiū. Dank u wel. Uh, eh, Mij is er nog twee zaken. Die... Dėkoju. Mums liko du dalykus dar padaryti. Visų pirma, žiūriu audito rūmų atstovų link, ar jie norėtų ką nors pasakyti, paklausiu. Jeigu taip, tai suteiksime jiems žodį, o po to, pon, o po to ponė Greslė užbaigs diskusiją. Dėkui, pirmininkė, pasisakysiu, nes keletą kartų buvome paminėti. Iš tikrųjų, audito rūmai yra parengę dokumentą, kuriame komentuoja komisijos parengtą pasiūlymą. Na, bet e, pats paskutinis pasisakymas man pasirodė e, užgrėbintis kiek per toli. Jeigu taip galėčiau pasakyti, finansinės priemonės ir kiti dalykai, kuriuos aptarinėjome, nebuvo audito rūmų indėlio centre. Mes norėjome pakomentuoti pasiūlymus dėl reglamento, bet neišsakėme savo nuomonės apie tuos aspektus, kurie detaliai išdėstyti E, nesenuose komentaruose, e, kur auditorumai aiškiai pasakė, kad tai teigiami dalykai. E, nėra jokios patirties audituojant pagal naująjį finansų reglamentą. Dabar, pavyzdžiui, vyksta auditas dėl e, smulkių ir vidutinių įmonių finansavimo. Mes žinome, kad komisija turi tokią mintį pereiti nuo dotacijų labiau prie paskolų, bet kol kas e, tokios audito patirties mes neturime ir tik e, ne, ne, negalime pateikti teigiamų, teigiamų pastabų ar teigiamų vertinimų tokių veiksmų. Kitas dalykas, e, ta mintis dėl visiškai naujų finansinių priemonių, kurios būtų už Europos institucijų ribų ir už Europinio administravimo ribų, tai nauja idėja ir mes auditorumai tos minties smulkiai nekomentavome ir nesame sukaupę jokios auditavimo patirties šiuo klausimu. Bet galbūt e, mano kolegos greta manęs galėtų pridėti ką nors prie tų mano pastabų. Okay. Dėkuoju. Dabar ponė Greslė. Ja, wollte... Ačiū visiems už komentarus ir tik norėjau pasakyti, kad dokumentai, apie kuriuos kalbėjo ponas Paradį, buvo išsiusti darbo grupiai. Gal 1500 puslapių išsiuntinėjome visiems ir klausimus, e, kuriuos iškėliau taip pat be abejo visiems išplatinsime, kad visi galėtumėte būti pasirengę diskusijoms. Kadangi jau čia susirinkome, noriu vyriausiojo apskaitininko, buhalterio paklausti, e, ar nesusidurėme su finansų problema komisijoje. Also ich habe gehört, dass Gehälter nicht gezahlt wurden, deswegen. Nes girdėjau, kad nemokami atlyginimai. Dėl to klausiu. Būtų buvę įdomu žinoti, kas konkrečiai susiduria su ta problema. Dank u wel, voorzitter. Uh, Madame Gressle, soyez assurée d'une chose. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Greslė, dėl vieno dalyko jūs galime užtikrinti. Jeigu koks pareigūnas negaus atlyginimą, tai jau apie tai išgirs visi. Pirmininkas, baigiame diskusijas dėl 12 punkto. Ar yra norinčių pasisakyti dėl kitų klausimų? Jeigu ne, tai posėdį baigiame. Kitas įvyks ketvirtadienį 9 val. Turiu atsiprašyti, kad man vėl teks posėdžiauti per jį, e, ponas Demagistris vis dar serga. Na, o dabar palauksime iki pusės šeštos ir tada pradėsime koordinatorių posėdį už uždarų durų. Taigi prašau visų